Uh, Mėly kolegos, manau, kad reikia iš karto pradėti posėdį, kadangi laikas bėga. Tikiuosi, kad e, kiti kolegos prisijungs prie mūsų laikų, kai jau reikės balsuoti ir galiu pradėti turbūt nuo dešimto darbo atverkės punkto pratesiant e, ryto mūsų darbą. Taigi, Tai bus um, Marie Teres Sančias Šmit um, pranešimas dėl trečiojo tikslo teritorinio bendradarbiavimo sunkumų. Tai yra busimoje tarp valstybinio tarptautinio tarp regioninio bendradarbiavimo darbo tvarkė. Uh, Ir paprašysiu Marie Teresus pristatyti šį punktą. Voilà. Euh, merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames... Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti regioninės plėtros komitetui. Jo dėka galime keistis nuomonę apie e, teritorinio bendradarbiavimo Europoje ateitį. Žinau, kad šios popietės diskusijos bus labai turiningos ir taip mes galėtume savo apmąstymums idėjų rasti. E, Taip pat norėčiau padėkoti profesoriui Šarliui Rikui ir ponui Hiermo Marijas, kurie teigiamai atsakė į mūsų pakvietimą ir atvyko iki Briuselio, nepaisant oro, nepaisant oro sąlygų ir temperatūros. Tikrai nebuvo lengva tai padaryti. Taigi, abu svečiai yra teritorinio bendradarbiavimo Europoje ekspertai. Norėčiau trumpai juos pristatyti. Profesorius Šarlis, Šarlis Rik, e, su juo susitikau e, regionų komitete, geo miestų e, susitikime, jis dėsto Ženevos universitete, jo akademinės studijos yra skirtos daugiausia Europos tarybai bei kitos institucijoms. E, tarp valstybinio bendradarbiavimo vadovą jis yra parašęs. Šis vadovas buvo verstas e, į daug kalbų. Ponas Guillermo Ramirės yra e, Europos pasienio regionų general, asociacijos generalinis sekretorius. Jis taip pat dirba pasienio regionų asociacijoje įkurtoje 71 metais. Tai yra seniausia regioninė asociacija, nepriklausoma asociacija, kuriai priklauso daugiau nei šimtas narių. Mūsų kolega Lambertas Van Nistelrojus buvo šios asociacijos pirmininkas nuo 2004 iki 2009 metų. Praėjusiu metu atsiprašau, šių metų spalio 28 dieną vyko pirmosios diskusijos dėl trečiojo tikslo. Labai įdomios jos buvo. Norėčiau priminti, kad Europoje 2007 metais teritorinis bendradarbiavimas tapo trečiuoju sanklaudos politikos tikslu. 8,5 milijardų eurai yra skirti 2007-2013 metų periodui. 2,5 procentai regioninės politikos biudžeto tai sudaro. Trys rytis iš viso apimamos yra pasienio tarp tarp valstybinės ir tarp regioninės rytis. E, šios lėšos e, regionams bei teritorijoms padeda kartu spręsti kylančius iššūkius. Teritorinio bendradarbiajimo pridėtinė vertė Europos integracijai yra, yra aiški. Ir taip piliečiai gali įsitraukti į mūsų veiklą, nes būtent per bendradarbiavimą mes matome konkrečią ir gyvybingą Europos veiklą. Uh, Pagal trečiąjį tikslą buvo numatyta e, savivaldybių tarybų narių Erasmus projektą vykdyti ir tai susilaukė daug didelio pritarimo. Makro regionų projektas pagal trečiąjį tikslą dar turėtų būti patikslintas. Mano manimu, makro regioninė e, logika turėtų būti skatinama, o ne primetama. Turėtume pasiekti lankščiai teritorinio bendradarbiavimo, reikėtų atsižvelgti į žmogų, kad, galėtų, kad kiekvienam tai galėtų būti naudinga. Europos komisija savo penktąją ataskaitą dėl bendradarbiavimo politikos yra parengusi, mūsų komitetas mano, kad tai yra puikus pagrindas darbui. Šia, šioje ataskaitoje yra kalbama apie ES 2020 strategijos siekius, geriau išnaudojant lėšais, lėšas ir didesnį dėmesį skiriant rezultatams. Regionios, regioninės sanklaudos aspektas taip pat yra paliečiamas šioje ataskaitoje, nepaisant to, kad galima buvo galbūt ir daugiau apie tai pakalbėti. Be miestų aspekto labai įdomus yra pasiūlymai veiklos programų srityje. Veiklos programos galėtų būti daugia regionės, e, tarp valstybinės įvairių, įvairiomis tematikomis galima būtų jas vykdyti. Komisija taip pat transnacionalinį aspektą, sustiprintą transnacionalinį aspektą siūlo makroregionų projektui. Makroregionų projektas e, padeda pasiekti geresnio papildomumo įvairiais aspektais. Tačiau, aišku, nuo to neturėtų nukentėti kitos sritis. Ne, neformalus susitikimas e, ministrų e, gruodžio, atsiprašau, lapkričio 23-28 dieną vyko Liežė. Ir atrodo, kad ministrai sutarė dėl vieno trečio tikslą reikėtų išlaikyti, būtina jį netgi stiprinti. Taip išriškėja pagaliau pozicijos visų ir taip mes galime konstruktyvų ir pragmatišką parlamento požiūrį čia pristatyti. Taigi dabar, ponios ir ponai, siūlau mūsų, mūsų ekspertams perduoti žodį, kad jie galėtų mums informacijos pateikti. Ačiū, poniai Sančias Šmit. Dabar norėčiau paprašyti pono Martin Giermo Ramyrės pasisakyti. Hello? Yes. Eh, bien, hablaré en español, ya que me han dado esta posibilidad y no es muy frecuente que. Kalbėsiu ispaniškai, turiu galimybę tai padaryti, ne kiekvieną dieną tai pasiseka, tai taip ir padarysiu. Ačiū poniai Sančias Šmit už įžangą, už pristatymą. Na, mums labai malonu būti čia. Mm, mūsų asociacijos pagrindinis tikslas yra ginti piliečių interesus per sieną. Turime daug strateginių sąjungininkų, kurie niekad mūsų nenuvilia e, šiame darbe ir vis tik tai bendrai įvertinus mūsų poveikis yra gana nedidelis. Pavyzdžiui, turint omenyje Europos komisijos regionės politikos direktorato darbą. O Europos parlamento regionų komitetas yra labai svarbus mūsų sąjungininkas. Mes labai pritarėme jų suformuojamos politikos pagrindiniams tikslams, ypač akcentuojame subsidarumo principą, vietos regionės valdžios dalyvavimą. Mes taip pat norime, kad ir valstybės narės mums padėtų užtikrinti, jog būtų daugiau Europos e, bendroje politikoje. Kai, kai kalbame apie politikos priemonės ir europinius fondus, aišku, kad tarp europinio, nacionalinio, regioninio ligmens dažnai būna skirtumų teritorinis bendradavimas yra būtent tas rytis, kur tai labai aiškiai pasireiškia. Dažnai kyla ginčių, labai dažnai yra sudėtinga argumentais apginti mūsų poziciją. Taigi, norėčiau išsakyti pagrindinius dalykus, kas mus labiausiai neramina dėl teritorinio bendradarbiavimo. Taip pat norėčiau pakalbėti apie ateitį, ir mm, tai, kaip vertintumėm ponios Sančias Šmit parengtą dokumentą. Diskusija šiais lasmės vyksta ir kitose institucijose. Aš čia ypač norėčiau paminėti regionų komitetą. Um, su pasienio vietovėmis mes labai glaužiai bendradarbiaujame, kadangi ten gyvenantys žmonės labai dažnai būna toli nuo sprendimų prieimimo, jie dažnai jaučiasi izoliuoti, trūksta infrastruktūros ir jaunimui, kai tik pasitaiko proga išvažiuoti iš tokių vietovių, jie iškart ir išvažiuoja iš, iš tokių tipiškų pasienio, pasienio regionų per Erasmus programą ar bet kokiu kitokiu keliu jie paskuba. Uh, išvykti iš tokios vietovės. Tai todėl mes labai stengiamės, kad pasienio regionai būtų kaip galima patrauklesni žmonėms, kad jie pasiliktų ten. Mm, taip pat, kad būtų galima plėtoti verslą, mm, bet akivaizdu, kad tai, ką mes darome, nėra pakankama, kad mm, įtikintumėm verslininkus pasilikti tuose vietovėse. Taigi labai svarbu dėti daugiau pastangų, taip pat, kad ir valstybės narės realiai atsižvelgtų į pasienio regionų poreikius, kai rengia bendrasias politikas. Labai svarbu, kad valstybės narės tarpusavė taip pat derintų savo politiką, kuri ypač įtakoja pasienio regionų situaciją Reikia paminėti Interregio programą, kuri buvo labai sėkminga, pradėta ją gyveninti prieš 20 metų. Tuomet finansavimas buvo nedidelis, buvo finansuojami nedideli projektai, kur daugiausia buvo remiamas partnerių, kolegų darbas, o po to tas finansavimas išaugo, apimtis didėjo ir dabar Jei pažvelgtumėm į tokių programų tikslus ir vykdomą veiklą, iš tikrųjų matome, jog yra skiriamas didelis finansavimas taip pat ir skirtingos valstybės dalyvauja tose regionuose su savo lėšomis ir tokiu būdu per daug metų pasienio regionai gyvena įvairias programas. Interregio todėl būtų galima priskirti prie sėkmingų projektų. Uh, čia ypač kalbu apie bendradarbiavimą per sieną. Būtent tai ir yra mano darbo sritis. Apie 75 procentai teritorinio bendradarbiavimo veiklos būtent sėtina su bendradarbiavimu per sieną. Bet aišku, reikėtų paminėti ir regionų bendradarbiavimą. Bendradarbiavimą tarp įvairių regionų, kuomet yra kuriami įvairūs tinklai, kad regionai galėtų geriau patenkinti piliečių poreikius. Taigi, per Europinės institucijas, taip pat dirbdami kartu su to, tokiomis programomis mes galime padėti šiems regionams. Labai svarbu, kad bendrabiavimas būtų vertinamas labai plačiai. Uh, Iš tikrųjų, tokie bendarbiavimo projektai vykdomi jau daug metų ir jos būtų galima laikyti puikiais pavyzdžiais, kur buvo išbandytos įvairios idėjos tokių regionų žmonės, kurie e, mato sėkmingai gyvenantus projektus jų vietovėse, tikrai puikiai žino apie tuos projektus ir, ir daug geriau negu, tarkim, didžiųjų miestų gyventojai galbūt daug Briuselėje. parengtų programų, kurios yra skirtos būtent tokiems pasienio regionams, mm, duoda realios naudos, kuriant, e, didinant užimtumą ir panašiai. Taigi tų regionų žmonės aiškiai mato Europos teikiamą naudą. Uh, Dažnai tokiems regionams iš, iškylantis įvairūs iššūkiai yra sušvelninami per europinę paramą. Ir čia taip pat matome, kad ir a, tokie regionai galėjo pastarnauti tarsi bandymų laboratoriją, kur daugie, daugel, daugelio lygių valdymo struktūros dirba kartu. Uh, ir tokie daugelio lygių valdymo tokios struktūros e, yra jau išbandytos per ilgus metus pasienio regionuose. Bendrai vertinant rezultatai yra labai pozityvus. Pasienio regionai turi didžiulės patirties, manau, tai aiškiai rodo, jog sanglaudos E, struktūrinių fondų panaudojimas buvo labai efektyvus, stiprinant teritorinį bendradarbiavimą, užtikrinant didesnį tokių regionų dinamiškumą mm, ir užtikrinant, kad būtų daugiau Europos e, E, Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė yra suformuota ir taikoma dabar visoje Europoje. E, tai pradėta daryti 2006 metais pirmą kartą. Ir mes siekiame pakeisti tų įvairių struktūrų, kurios dirba pasienio regionuose teisinį statusą. Aišku, tai nėra privaloma, tačiau mes galvojame kad tokie žingsniai galėtų mm, paskatinti, sukurti palankesnę aplinką teritoriniam bendradarbiavimui ten, kur jis iki šiol susidūrė su įvairiais sunkumais dėl to, kad teisinės sistemos skiriasi, politikos priemonės galbūt skiriasi. Mums reikalingos europinės teisinės priemonės, kurias leistų suvienodinti sąlygas ir palengvinti bendradarbiavimą. Aš norėčiau paminėti ir makro regionų savoką. Makro regionai yra neseniai uh, madinga tapusi tendencija, būtent norėčiau paminėti, kad tai yra madinga tendencija, tai yra naujoviškas bendradarbiavimo būdas, kurio mintis yra būtent tokių regionų apjungimas tam, kad būtų galima lengviau e, pritraukti finansavimą. Uh, Tačiau galbūt reikėtų vis tik tai, kad iš komisijos būtų pateikta aiškesnė informacija, kas yra labai svarbu, mm, kad vien tik tai tai, kad regionas susijungs į makro regioną, kad tai nepadės jiems pritraukti finansavimo. Visų pirma, reikia galvoti apie bendradarbiavimo turinį, būtent uh, tai, tai vadinamiesiems makro regionams e, leistų pritraukti finansavimą, jeigu jie galėtų pasiūlyti įdomų turinį. Mintis pagrindinė, aišku, yra sujung, sukurti interesų tinklą, kuris apjungtų makro regioną. Pirmasis makro regionų pavyzdys buvo Baltijos regionas, aišku, tai visiškai logiška, kadangi ten yra daug smulkių vienetų ir buvo prasminga jiems apsijungti į makro regioną, kad galėtų geriau bendradarbiauti per sieną. Mes galvojame, kad daug programų, kurios vykdomos per sieną, galėtų būti taip pat valdomos makro regiono um, struktūros pagrindu. Pavyzdžiui, Dunojaus regione būtų galima formuoti makroregioną bendradarbiajimo programoms valdyti. Kažkada buvo vartojama savoka e, darbiniai regionai, paskui buvo ETC, o dabar tai yra makro regionai. Nu, galbūt kiek painioja tos savokos, tačiau tai mes gal dažnai kalbame apie struktūras, tačiau e, mažiau kalbame apie kompetencijas, administracinius gebėjimus. Mes nesistengėme pakeisti kažkokiu tai administraciniu gebėjimu ar kompetencijų perskirstyti. Mm, mes stengiamės deleguoti užduotis iš Europilinio ligmens tiem, kas žino situaciją vietoje, tiem, kas gali apjungti suinteresuotas šalis vietoje ir kas galėtų užtikrinti efektyvesnį darbą įgyvendinant įvairias programas vietoje. Labai svarbu, kad ir valstybė narė kiekviena suvaidintų savo vaidmenį. Subsidarumas tai nėra kažkas tai kas svarbu tik tai europinės, europinėms institucijoms ar vietos taryboms. Čia ir valstybėms narėms tenka atitinkama dalis. Būtent e, valstybės narys ir turi didžiąją dalį kompetencijos e, šioje srityje ir jos turi prisidėti prie e, tokios Europos kūrimo, kur būtų galima patenkinti piliečių, pasirūpinti piliečių interesais, išspręsti iššūkius. aišku, kad visų programų bendrasis tikslas tai yra plačioji visuomenė. Ir net ir mažiausių projektų tikslas yra jų naudos gavėjai, tai yra tie žmonės, kurie gyvena pasienio regione. Net ir su nedidelėmis investicijomis kartais galima išspręsti um, problemą, kuri labai svarbi vietos gyventojams, Pavyzdžiui, tarkim, pasirūpinant sveikatos priežiūros paslaugų teikimų pasienio regione, kalbų mokymą organizuojant žmonėm, kad jie galėtų geriau konkuruoti darbo rinkoje. Bet labai daug e, tokių programų galbūt kainuoja labai nedaug, tačiau gali būti labai efektyvios Dažnai žmonės iš karto įsivaizduoja, kad, tai, kad tokie makro regionai gyvenintų kažkokius tai didžiulius projektus, kurie būtų labai įspūdingi. Tačiau iš tikrųjų būtent nedidel, nedidelio masto projektai labai dažnai būna labai sėkmingi ir duoda daug naudos vietos gyventojams. Teritorinis bendradarbiavimas be abejo e, vyksta ne vien tik tai ES viduje, bet ir prie ES išorinių sienų. Čia mes kalbame apie tikrasias sienas, tarptautinės sienas. Ir tikrai yra daug sukaupta patirties per pastarąjį dešimtmetį tokio teritorinio bendradarbiavimo. Ir čia mm, naujosios ES valstybės narės tikrai galėtų labai daug papasakoti apie savo patirtį iki įstojant į ES. Tuomet vykdyti projektai buvo labai sėkmingi. E, pavyzdžiui, ATC, tarkim, projektas dėl regiono teisinio statuso taip pat apimė pasienio regionus ir teritorijas už ES sienų. Tuomet buvo kelta sąlyga, kad e, tam, kad projektas galėtų būti remiamas, jame turi dalyvauti bent du ES regionai ir regionai už ES ribų. Tačiau tikrai patirtis buvo sėkminga. Po to komisija dėjo daug pastangų, kad būtų pagerintas ATC e statusas. Matėme daug dokumentų tuo klausimu, aišku. Aš noriu labai padėkoti Jums, Europos parlamento nariams, kurie dirbate šiame komitete, kad rodėte e, didžiulį susidomėjimą šią sritimi, kad nuolat kvietėte mus, kvietėte regionų, miestų tarybų narius, atstovus, kad galėtumėm išsakyti mūsų poziciją, pasidalyti patirtimi. Ačiū. E, dėkoju ponui Ramyrės. Dabar norėčiau paprašyti profesorio Charles Rick Košapy pasisakyti. Prašom. Madame la prezident. Ačiū, panė pirmininkė. Visada labai džiaugiuosi ir man didelė garbė pasisakyti prieš tokią auditoriją Europos parlamento narius. Taip pat e, čia atvykau ponios Sančias Šmit prašymu. Ji visada dirba labai energingai, stengiasi suprasti ne vien tik tai Europos praeitį, bet ir Europos ateitį, bando įsivaizduoti regionų politikos srityje. Ir jūs pati, ponė pirmininkė, jūs tiek kartų įvairiose Europos valstybėse jau girdėjau kalbant apie regionų politiką. Jūs nešate šią Europos sanglaudos ir regionų politikos žinę. Na, Aš pabandysiu per keletą minučių čia dabar pasisakyti, kaip žinia, akademikui visada labai sunku yra į keletą minučių surezimuoti savo kalbą. Na, bet pabandysiu dabar pristatyti tai, ką man pavyko išanalizuoti bei pateikti savo pasiūlymus tarp regioninio bendradarbiavimo srityje. Dabar kaip ir ponas Martin Guillermo Ramiras, norėčiau šią sritį pasakyti. Ponas Lambertsas pakeitė poną Van Nistelrojų Europos pasienio regionų asociacijos generalinio sekretoriaus poste. Na, o dabar, kaip žinia, šias pareigas eina Martin Guillermo Ramirės. Uh, Pone pirmininkė, pirmiausia, norėčiau nuo savęs kai ką pasakyti. Mano senelis buvo belgas, flamandas, jis buvo pasienio darbuotojas, kurtre mieste gyveno ir dirbo turkuo mieste tekstilės pramonėje. Na, o mano tėvas e, dirbo aukštosios savo ir Aostos slėnyje, tai yra Prancūzijos Šveicarijos pasienyje. Na, pabandysiu dabar bendrais bruožais pagrindinius tarp, bendra, tarp regioninio bendradarbiavimo principus išdėstyti ir koks gali būti šis bendradarbiavimas ateityje. Jūs tikriausiai te daugiau negu kad kiti suprantate, kad tarp regioninis, tarp regioninis bendradarbiavimas yra Europos praeities, dabarties ir ateities dalis. Jeigu nebus šie regionai laikomi esminė Europos integracijos bei kūrimo dalimi, tai tokiu atveju galbūt nebus atskleidžiama jų pati esmė. Dabar norėčiau įsileisti į dialektinio klausimo nagrinėjimą. Jūs, Europos parlamentarai, geriausiai esate su tuo susipažinę. Mikrointegracija yra toks reiškinys vyruojantis regionuose. Na, o Europa susiduria su makro integracija, su Europos integracija, bet čia aišku tai nieko neturi su regionais. Jūs tikriausiai puikiai esate susipažinę su išskirtinėmis e, kompetencijomis teisinė prasme šioje srityje. Taigi, šios pasienio erdvės mikrointegracijos e, vienetai. Juose turi vykti gyvenimas, turi būti užimtumo, turi būti e, švietimo, mobilumo, kultūros, e, laisvalaikio poreikių tenkinimo, tam, kad būtų užtikrinami pasienio gyventojų poreikiai. Kaip jau ir sakiau, esu 78 metais savo daktaro disertaciją šią temą parašęs. E, Tai, a, tai yra apie pasienio regionus. Pasienio regionai buvo nagrinėjami jų sąlyčio ir skirtumų aspekt, aspekte. Kaip tie regioniniai, pasienio regionai, kurie yra skiriami sienų, galėtų būti sulibdyti tam tikrą prasme. Ir Šia prasme, mikro, makro integracijos prasme yra nemažai iš, na, panagrinėta, panalizuota. Dabar kokie turėtų būti etapai, jų reikėtų laikytis visur, tiek Europoje, tiek ES, tiek ES tarybos šalise. Galbūt mano tekstas jums buvo jau išplatintas tarp e, valstybinio bendradarbiavimo 30 metų dabar man kaip ir reikia surezumuoti. Bendradarbiavimas, bendradarbiavime labai svarbus yra kaimyno vertinimas, kaimyno e, sąrangos, kaimyno funkcionavimo išmanimas Europoje vyrauja keturios stambiosios Europos santvarkos, jos visos yra demokratijos, demokratinės. Kartais sakoma, kad pernelyg centralizuota arba kitokia santvarka kliudo demokratai. Na, bet pasižiūrėkime, dabar visos keturios santvarkos yra demokratinės ir visose jose yra skirtinga regioninė santvarka numatyta. Centralizuota, decentralizuota, regionalizuota ir federalinė santvarka būtų tos keturios vadinamosios santvarkos. Taigi visos šios sistemos turi rasti bendrų sąlyčio taškų tam, kad galima būtų bendradarbiauti per sieną ir kad galima būtų konkrečias problemas spręsti. Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė GCT buvo patvirtinta 2006 m. Liepos 5 d. Šios grupės tikslas yra spręsti teisinės problemas pasienio regionuose. Ir dažniausiai tai yra susiję su teisiniais institucijų, teisinių institucijų požiūriu. Na, bet e, galbūt dar vėliau apie tai pakalbėsime. Kitas dalykas, visose Europos pasienio regionuose labai svarbus yra tvarumo aspektas tam reikalinga politinė savivaldybių valia. Ir savivaldybių projektai turi būti tesiami, nepaisant to, kad žmonės savivaldybėse konkrečiose keičiasi. Taigi tikslas būtų sukurti tarp valstybinių ryšių kaip ir vientisą audinį tokį. Kitas dalykas yra pinigai. Labai mažai pasienio regionų turi tikrą, realų ir pakankamą biudžetą. Ir nuo pat 91 metų, nuo Interreg programos pradžios, finansavimo problemams rengiam ir bandoma yra rasti atsaką. Kiekvienas pasienio regionas yra labai specifiškas ir būtent į tai reikėtų atsižvelgti. Taigi, tarp pasienio biudžetų klausimas turi būti adekvačiai sprendžiamas. Kitas dalykas Aš žinau, kad trešdalis europarlamentarų gyvena pasienio regionuose ir tikriausiai visi yra susipažinę su ekonominė ekonominių disbalansų skirtumais pasienio regionuose. Tai gali būti būsto, transporto, e, srities skaitmeninės e, darbotvarkės e, skirtumai. Visos juos reikia kažkaip tai išspręsti. E, Būtent todėl poniai Sančias Šmit ir kitiems e, parlamentarams siūlau pasienio polių kūrimą inicijuoti. Galbūt galima būtų teisinė, finansinė, ekonominė ir fiskalinė prasme tam tikrą eksperimentą čia bandyti kurti. Na, fiskalinė mokesčių prasme bus sudėtinga, nes reikia, kad valstybės, narės, kad valstybės sutartų, socialinių lygių ta pati problema būtų. Taigi, gali būti, kad problema čia kyla Europos integracijoje ir pasienio erdvės galėtų būti kaip ir Europos direktyvų švelninimo tas laukas. Galbūt galima būtų tam tikrų e, išlygų čia numatyti tam, kad GACT galėtų visoje Europoje savo veiklą plėtoti. Na ir paskutinis principas yra tas, kad daug kas kalba apie e, ekonominius, socialinius, aplinkosaugos, fiskalinius skirtumus. Na, o aš norėčiau pakalbėti apie mentaliteto kultūrinės sienas. Manau, kad Europos direktyvose dažnai tai pamirštama visose Europos pasienio erdvėse egzistuoja mentaliteto sienos, stereotipai, kurie skiria skirtingų valstybių gyventojus. Ir labai gerai būtų, jeigu jūs, Europos parlamento nariai, galėtumėte čia iškelti pasienio identiteto, pasienio kultūros aspektą. Tai nebūtinai yra susiję su nacionaliniais arba regioniniais e, mentaliteto aspektais. Čia grinai reikėtų kalbėti apie pasienio mentalitetą. Dar sugrįšiu prie mikrointegracijos, makrointegracijos. integracijos. Makro integracijos Jūs, parlamentarai, esate atsakingi už atskaitingi savo provincijoje, savo įvairioms, įvairioms administraciniams, politiniams vienetams. Jūs galite e, pasižiūrėti, kaip galima būtų šią dialektiką čia išspręsti. Kokie yra pasienio regionų specifiniai iššūkiai? Pasienio regionus, regionuose reikėtų bandyti naikinti skirtumus, reikėtų tuos tam tikrus stereotipus, stereotipus bandyti naikinti. Manęs prašė kalbėti konkrečiai. Galiu pasakyti, kad konkrečiai esu susidūręs su tiek daug problemų, kad štai galiu jas šiek tiek ir pavardinti. Štai pavyzdžiui, ligoninės pas, požeminių vandenų naudojimas, e, verslo e, automobilių, įmonių automobilių problema, policijos problema, ypač kai e, yra, sus, kai yra tai susijęs su narkotikais. įmonių identifikavimas vienoje ar kitoje sienos pusėje, gyvulių bandų perėjimas per sieną, tiek daug konkrečių problemų iškyla. Rizikos kapitalo naudojimas, mokestinės taisyklės, socialinės įmokos kultūriniai pasai, biletai vadinamieji, telefono operatorių kainos. Galiu pasakyti, kad kartais skambinant e, kilometro atstumu, žmogui esančiam už kilometro, kartais skambutis tūkstančius kilometrų, kilometrų nukeliauja. Na, visos šios problemos tik tai rodo, kad pasienio regionai jiems yra reikalinga ta mikro integracija. Aš tuo tikiu ir tikiuosi, kad vidutinės trukmės ir trumpalaikiu laikotarpiu bus galiausiai išspręsti tie skirtumai. Kodėlgi negalima būtų pasienio savivaldybių, Europos pasienių savivaldybių įkurti? Ir kodėlgi vieną dieną negalima būtų pasienio savivaldybių narių renkamų pasienio savivaldybėse numatyti? Aš manau, kad pasienio zonos yra Europos integracijos katalizatoriai. Ačiū, kad manęs išklausėte, ačiū poniai Sančia Šmit, ačiū taip pat ir regioninės plėtros komitetui, kad manęs išklausėte. Ačiū. Dabar norėčiau pradėti diskusiją. E, mūsų e, abu prelegentai e, iškėlė labai daug svarbių problemų Noriu taip pat Jums priminti, kad dėl šio pranešimo balsuosime tik tai kovo mėnesį, na, o plenarinėme posėdėje galbūt balandį ar gegužę. Taigi, mes šiame pranešime, ko gero, turime paskutinę galimybę paveikti tą darbą, kurį atlieka Europos komisija teritorinio bendradarbiavimo srityje e, savo dokumento, kurį e, tikriausiai pateiks e, kitų metų viduryje kontekste. Ir čia e, turime kalbėti ne tik apie bendradarbiavimą e, tarp sienų, bet e, taip pat apie daugia šalį ir daugia regioninį bendradarbiavimą Ir čia mes turime galimybę pasiūsti Europos komisijai signalą, kur link mes norėtume e, matyti tą regioninį bendradarbiavimą einant. E, taigi e, mes turėtume padėti poniai Šmit parengti gerą pranešimą, o dabar norėčiau pradėti diskusijas ir pirmoji pasakys ponė Manesku. Dėkuoju, e, ponė pirmininkė. Pradžioje norėčiau e, padėkoti pranešėjai už parengtą dokumentą. Noriu taip pat padėkoti abiem svečiam už tai, kad pasidalino su mumis e, tomis problemomis, su kuriomis susiduria regionai. Apskritai mums tos problemos pažįstamos ir mes ieškome atsakymų į jas ir sprendimų. Jei galvosime apie e, ateities darbo atverkę transregioniam bendradarbiavimui, mums reikia regionų ir vietos valdžią paremti instituciškai. Tai turi atsispindėti tarp regioninio bendradarbiavimo programuose, ypatingai uh, valstybių narių lygmenių. Ir ypatingai turime paremti tai po 2013 metų įgyvendint strategiją 2020. Ši problema taip pat susijusi su teritorinės valdysenos reikalais. Ir čia visų pirma iškyla reikalas tinkamai įgyvendinti teritorinės sanglaudos tikslus. E, teritorinis bendradarbiavimas e, turi potencialą, kuris kol kas nėra pilnai panaudojimas. E, čia e, gali iš tikrųjų e, konverguoti įvairios ES politikos rytys. E, tarp regioninis bendradarbiavimas turėtų būti skatinamas e, raginant keitis patirtimi sukaupta šitoje srityje. Tas teritorinis bendarbiavimas turi taip pat būti atviresnis partneriams iš privataus sektoriaus. Inovacijos tikrai turi būti tvarios, bet to neįvyks, jeigu mokslo tyrimo institucijos nebus paskatintos dalyvauti tame teritorinėme bendradarbiavime. Todėl e, mūsų e, privatus partneriai turėtų būti paskatinti tapti pilnaverčiais bendradarbiavimo partneriais. Aš sveikinu e, pranešėjos mintis apie Europos teritorinio bendradarbiavimo grupę. Aš manau, kad toks grupavimasis turėtų būti dažniau panaudojamas valstybių narių, kuriant uh, pasienio valdysenos sistemas ir skatinant regioninį bendradarbiavimą. Turėtume kviesti tas valstybės narės, kurios dar to nepadarė, priimti visas e, reikalingas priemonės, kad e, tokios teritorinio bendradarbiavimo grupės galėtų veikti. Na ir e, savo pranešime aš kaip tik ir raginu valstybės narės taip ir padaryti. Dabar kalbant apie ter teritorinio bendradarbiavimo programas nacionalinių lygmenių, jos kenčia nuo politinės valios stokos. Jose e, taip pat per menkai yra integracijos į regioninės politikos srityje vietos ir nacionalinė valdžia ne visada įtraukiama į sprendimų prieimimą tiek nacionaliniu, tiek, tai, tiek regioniniu lygmeniu. Ir šią problemą reikia spręsti. Na ir pagaliau norėčiau pareikšti savo paramą minčiai, kad e, Erasmus bandomieji projektai turėtų būti pasiūlyti ir regioniniams ir vietos administracijoms. ponas Van Nistelroj. Ačiū, e, ponė pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti už visą mums pateiktą informaciją. Dėkuoju taip pat ir už dokumentą, kuris yra mums pateiktas. Jis gana išsamus, e, keliama daug įdomių problemų. Komitete galėsime jas vėliau išsameu aptarti. Ir taip pat labai gerai, kad mūsų ekspertai aptarė visą virtinę klausimų. Suprantu, kad jūs norite to tarp tarptautinio bendradarbiavimo per sieną, bet turime galvoti, o į ką tas bendradarbiavimas, pasienio regionų bendradarbiavimas turėtų būti orientuotas, į ką reikėtų e, atsižvelgti. E, tarkime, ar e, reikėtų laikytis iš tikrųjų e, kaip vieno iš kriterijaus tam tikro kilometrų skaičiaus, kiek kas nuo ko turi būti nutolęs, ar negalėtume čia būti lankstesni, ar iš regionų, ar iš žemių galėtume tikėtis geresnio, didesnio lankstumo. E, kaip atsižvelgti į naujųjų valstybių narių problemas. Galbūt e, čia turėtume būti, žvelgdami į komisijos pasiūlymą, vėlgi truputį ekologiškesniais. Jūs kalbėjote apie e, pagrindinę iniciatyvą ir jeigu žvelgsime į 2007-2013 metų finansinę perspektyvą, Ką Jūs manote? Galbūt galima būtų bandyti integruoti programas tam, kad geresnių rezultatų galima būtų pasiekti. Ir dar kitas dalykas, buvo užsiminta apie išorės sienas. Tačiau manau, kad pranešime nepakankamai yra apie jas kalbama. Jau buvo atskiras klausimas užduotas apie tai, kai kalbėjome apie kaiminystės politiką. Galbūt 2011 metais mūsų komitete galėtume būtent apie tai kalbėti, kaip atskirą klausimą galima būtų tai iškelti. Galbūt galima būtų čia kaiminystės politiką geriau panagrinėti. Man toks įspūdis susidaro, kad prie vidaus sienų gyvenantis žmonės e, geresnėje situacijoje yra negu kad, tarkime, prie išorės sienų gyvenantis pasienio regionų, e, regionų gyventojai. Tikiuosi, kad e, po šio darbinio dokumento ponė Sančias Šmit parengs tikrą dokumentą ir esu įsitikinęs, kad jis tikrai bus kokybiškas. Ačiū. Sabin Forhein. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Sančias Šmit už puikiai parengtą dokumentą, puikus pagrindas darbas, darbui mums yra. Jos dokumente yra daug region, regionės politikos aspektų apžvelgta. Taip pat norėčiau padėkoti ir mūsų kalbėtojams, kurie atkreipė dėmesį į pasienio regionų problematiką labiausiai norėčiau padėkoti e, ponui Giermo Ramirės. Jis kalbėjo apie makro regionus, e, šiek tiek netgi skeptiškai. Galiu pasakyti, kad jūs mane aplenkėte, nes aš tą pačią linkmę norėjau pasisakyti. Turiu pasakyti, kad makro regionų kūrimas skiriasi nuo e, regioninio bendradarbiavimo. Tai nebūtinai yra susiję su e, pasienio regionais. Labai dažnai tai yra tik tai papildomas, o ne esminis aspektas makros, makro regionų. Dabar konkretus kokie būtų iššūkiai. Mums labai svarbu žinoti, kaip programos yra įgyvendinamos, kiek laiko reikia, kad programos būtų pagal Interreg 4 parengtos. Aš pati esu iš Acheno. Tai yra vienas iš seniausių pasienio regionų. Pasienio bendradarbiavimas yra puikus, tačiau nepaisant to mus vis dar varžo nacionaliniai teisės aktai, pagal kuriuos esame uh, praktiškai amžinai priversti dėl kažko tai dėrėtis, galėjome jau pradėti projektus, tačiau taip pat turėjome e, pagalvoti apie konkrečius pasiektus rezultatus finansiniai, finansiniai perspektyvai ateičiai numatyti. Reikėtų bandyti numatyti gairias, kontrolės mechanizmus nereikėtų pamiršti, kad e, sienos buvo panaikintos, tačiau yra tam tikros kompetencijos rytis, kurios nepriklauso Europos Sąjungai. Ir šios rytis vis dar lieka problematiškos. Kaip pavyzdį čia paminėsiu sveikatos priežiūrą, e, telefono paslaugas, Arba štai, pavyzdžiui, visuomenės apsaugos paslaugos, tai tarkime, gaisrininkų paslaugos kartais e, už sienos esanti gaisrininkų stotis yra daug arčiau, tada, tačiau nepaisant to dažnai tenka kviestis gaisrininkus iš daug toliau, tačiau iš savo šalies. Interreg 4 teikiamos galimybės bendradarbiavimo srityje yra neblogos, tačiau nereikėtų pamiršti, kad dar turime ir sanglaudos politiką. Reikėtų palikti šiek tiek veiksmų laisvės ir patiems regionams, kad jie galėtų siekti pirmojo arba antrojo tikslo pasienio, pasienyje. Konkretus pavyzdys būtų Ravel projektai. Tai yra tarp valstybiniai projektai, fondai, lėšos taip pat iš kelių valstybių yra skiriamos, susidurima yra su nemažai problemų dėl to. Ačiū, reikia man. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už puikiai parengtą pranešimą tokiu svarbiu klausimu, kaip kolegos jau ir sakė, galime dirbti šio pranešimo pagrindu ir toliau organizuoti diskusijas. Tačiau aš norėčiau dabar pakalbėti apie išorės sienas. Kolega Van Nistelrojus sako, kad reikėtų labiau panagrinėti būtent šį aspektą, nes e, būtent čia yra nemažai problemų, tai yra prie išorės sienų. Aš esu iš rytinės Suomijos, iš regiono, kuris yra prie Rusijos sienos ir žinau, kad regionuose realiai šios programos e, tinkamai bent jau neveikia. E, potencialas mūsų regiono yra didžiulis, kol kas jis nėra išnaudojamas. Štai, pavyzdžiui, Intek programa nebuvo, neveikė tinkamai. Ir dar kitas dalykas ryšiuose su Rusija. Rusija yra laikoma kaip besivystanti šalis. Rusijoje labai e, neigiamai tokį požiūrį yra žiūrima. Aš esu už tai, kad tam tikri regioninio bendradarbiavimo aspektai būtų perduoti sanglaudos politikai. Pagal sanglaudos politiką programos galėtų, būti, galėtų veikti daug geriau lyginant su dabar štai pavyzdžiui veikiančiamis ar konkrečiai MPING programa veikianti. Ačiū, ponė Elžbieta Ukačyska. E, dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. E, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ir aš norėčiau pakalbėti apie ES išorės sienas. Bet pirmiausia, sveikinu pranešėją ir sutinku su ponu Van Nistelrooy, kai jis sako, kad nepakankamai kalbama apie bendradarbiavimą prie išorės sienų. Regis, kad apskritai šitą temą pastumiama į šalį. Kadangi tarp Lenkijos ir Ukrainos yra ES išorės siena, tai e, ten bendradarbiavimas ir jo potencialas yra labai skirtingas negu kad e, senojoje Europoje kur 12 e, valstybių narių sukauptas visai e, kitoks potencialas, kitokia patirtis, negu kad e, mes turime prie išorės sienų. Ir kartais bendradarbiauti tiesiog tenai yra neįmanoma. Aš šiek tiek nesutikčiau su ankstesniu pasakymu, kad uh, E, per e, išorės sienas e, išvyksta, kad iš pasienio regionų jauni žmonės išvažiuoja. Labiausiai vis tik tai pasakytina apie tas teritorijas, kurios yra arti prie išorės sienų. Tarkim, Jūs, profesoriau, kalbėjote apie, apie ligonių funkcionavimą. E, Palyginkime e, Lenkijos e, situaciją ir Ukrainos situaciją. Ten situacijos yra visiškai skirtingos. Ukrainoje vieni ir kiti sprendimai būtų visai priimtini, tuo tarpu mums tai būtų nepakeliama našta. Taigi daugiau reikėtų spręsti e, problemas, kurios susijusios e, su problemomis prie ES išorės sienų. Tai, ką įmanoma padaryti e, prie kitų ES sienų, vargu ar yra įmanoma prie išorės sienų. Pirmininkė, e, kolegos, e, nematau dar norinčių pasakyti, todėl pati e, pasakysiu keletą žodžių apie šį labai svarbų pranešimą. Labai svarbu, kad galime pareikšti savo nuomonę apie šios politikos ateitį. Ir čia turime žiūrėti pirmojo sanglaudos pranešimo kontekste, kad po 2000 2013 metų akcentas e, bus perkeltas į politikos veiksmingumą ir e, funkcionavimą ir į e, tam tikrą e, sąlygotumą arba sąlygų kėlimą, e, bendradarbiaujant komisijai su valstybėmis narėmis, bet taip pat ir e, E, tarpusavyje europinių mastų bendradarbiaujant, mes turime užtikrinti, kad e, mūsų lėšų investavimas atneštų kuo geresnį rezultatą. Ir čia vidaus rinkoje reikia panaikinti visas kliūtis, kurios uh, tam teritoriniam bendradarbiavimui neleidžia būti tokiam veiksmingai, veiksmingam. Tad, ko gero, uh, mūsų pranešėja galėtų savo pranešime ir paskirti šiek tiek vietos e, toms e, kliūtims, kurios iškyla e, vieningoje rinkoje, kurios trukdo veiksmingai bendradarbiauti tarp regionų prie sienos, čia kalbu apie tokius dalykus kaip sveikatos apsauga, policija ir taip toliau. Kitas dalykas, manau, kad turėtume labai aiškiai pasakyti apie tai, kad yra labai smulkių barjerų, kurie trukdo tam e, teritoriniam bendradarbiavimui. E, kolega Van Nistelroj minėjo jau, kad yra nustatyti kažkokie kriterijai, 120 km ar kiek. E, iškyla problemų susijusių su tuo, kad mm, reglamentuojančiuose dokumentuose mm, yra tam tikrų dirbtinų barjerų, kurie trukdo tinkamai e, regionams bendradarbiauti, neatsižvelgia į specifiką. Mes taip pat turime pagalvoti apie mm, e, finansinės inžinerijos instrumentus, kurie galėtų leisti lankščiau prisitaikyti prie e, pasienio bendradarbiavimo finansinių poreikių. E, čia jau taip pat buvo minėta, kaip svarbu yra e, geriau bendradarbiauti įgyveninant IPA ir MPI Taigi yra pakankamai daug e, papildomų klausimų, į kuriuos turėtume atkreipti dėmesį rengdami šį e, pranešimą, nes labai svarbu įtakoti tai, kaip šioji politika bus struktūruojama ateityje. E, žinoma, e, Žvelgti toliau e, į ateitį nėra paprasta, kadangi dar nėra galutinių sprendimų dėl busimosios finansų perspektyvos, tačiau mūsų komitete mes turėtume rimtai apsvarstyti galimybę siekti finansavimo e, sanglaudos politikos paketui didinimo. E, galėtume kalbėti apie rimtą finansavimo padidinimą, gal 50 procentų. Tai būtų labai rimta parama sanglaudos politikos paketui, ir tokiu būdu tada turėtume tą e, kritinę masę daug didesnę negu kad dabar. Dabar norėčiau steigti žodį poniai Sančias, jeigu ji norėtų e, patekti kokiu nors pastabų. Šiandien jokių sprendimų nepriiminėsime. E, pranešimo projektą bandysime aptarti e, sausio pabaigoje, jeigu ponė Sančias iki to laiko bus e, jį parengusi, o paskui po ponės Sančias mes perėsime prie balsavimo. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs tikriausiai esate teisi, kai sakote, kad į šį pranešimą įdėtos strategijos yra puikus šansas mums daryti įtaką daliai sanglaudos politikos. Diskusijų metu pasikeitimo požiūriais metu visi tikriausiai supratome, kad e, nederėtų abejoti dėl uh, tarp regioninio bendradarbiavimo ateities, kaip žinia, regioninis bendradarbiavimas realiai vyksta. Na, aišku, dar yra problemų, kliūčių jam, reikalingi pasiūlymai kliūtims pašalinti. su vietos valdžios institucijomis įgyvendinant projektus reikės dar svarbiausius dalykus aptarti. Uh, Turimos priemonės yra neblogos, tačiau galbūt nepakankamai gerai išnaudojamos. Ateities politikoje veiksmingumo aspektas turėtų būti stiprinamas. Turime visas priemonės tam, kad tai rodytume. Juk pridėtinės vertės yra gaunama. Taigi veiksmingumą, veiksmingumą reikėtų e, čia kaip vieną iš svarbiausių klausimų kelti. Kalbant apie sumas, apie finansavimą, apie biudžetą, skirstant biudžeto lėš, lėšas reikėtų ginti teritorinio bendradarbiavimo politiką. Dėl makro regionų įvairių priemonių išgirdau, manau, kad dar dėl šios politikos srities bus diskutuojama išsamei, kaip suprantu. Tai neturi būti primetama, tai turėtų būti tik tai papildoma priemonė, kurią galėtų pasinaudoti tam tikri Europos regionai. per dabar galiojančius ir ateityje dar numatomus teisės aktus galime pasiekti savo tikslų. Aš išgirdau jūsų problemas. Kaip jūs sakėte, laiko mums dar liko, tačiau bandysiu tai įtraukti į pranešimą. Džiaugiuosi, kad iki kovo mėnesio laiko liko Ir tikrai tos konkrečius pasiūlymus reikia apsvarstyti, kad gal, galima būtų viską, visą tai traukti. Ačiū ponui Geramirės ir profesoriui. Ryko Šapy, mūsų kviesniems svečiam. Labai ačiū ir Marijai Terezai. O dabar perėsime prie balsavimo. Mėly kolegos, turime pasitikrinti. I, uh, I would like to check the, the cards if we could. Turime pasitikrinti, ar e, viskas veikia gerai, ar turime visi balsavimo korteles. Noriu paprašyti e, jau paleisti balsavimo sistemą. Prašom dabar balsuoti.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 Tuomet pradėkime nuo 11 darbo tvarkės punkto BVP ir kiti rodikliai pažangai kintančiam pasaulyje vertinti. Kaip žinote, turim daugiau kaip 90 pakeitimų. Buvo labai sudėtinga organizuoti visą darbą, sudaryti kompromisus. Tai paprastai būna skausmingas procesas, taigi turime septynis suderintus kompromisus du paketus po septynis kompromisinius pakeitimus mane pataisė ir Tikriausiai balsavimas vyks kiek lėčiau nei įprastai šiuo klausimu, tiesiog, kad viskas būtų užtikrintai atlikta. Taigi pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Pirmas kompromisas pranešėjo, kas už, kas prieš, susilaikė. Man atrodo, kad Atmesta, niekas neprašo pasitikrinti. Gerai, pasitikrinkime dėl pirmo kompromisinio pakeitimo, kurį pateikė pranešėjas. The vote is closed. Balsuoti baigėme. Atmesta. 14 už 24 prieš. Pirmas EPP ALDI ir ECR kompromisinis pakeitimas. Prašom balsuoti. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Man atrodo, aiškiai priimta. Antras kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Trečias kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Trečias frakcijų kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė priimta. Tada 22 pakeitimas. kas už 22, kas prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas kompromisas pranešėjo, kas už. Pirmininkė pasitaiso dviem dalimis. Ketvirtas pranešėjo kompromisas, pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtas frakcijų kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 33 pakeitimas, ne, 36 kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime, pasitikrinkime elektrotiškai dėl 36 pakeitimo, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 22 balsavo prieš 17 už. Penktas pranešėjo kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Penktas frakcijų kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau 49 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. Šeštas kompromisas pranešėjos. Kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. Šeštas frakcijų pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas kompromisas. Septintas kompromisas. Jei jau suradote septintas pranešėjas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Septintas frakcijų kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 91 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 92 kas už, prieš, susilaikė, priimta Priimta, man atrodo. 93. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Ir tada galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Prašom balsuoti. Have... Balsuoti baigiame. 36 už, 3 prieš priimta. Sveikiname. Panas Uspaskich prašė žodžio. Jūs neturite kortelės? Ne? Sorry, hear, Atsiprašome, negirdime jūs, gal galite į mikrofoną. I'm sorry, I'm just, yeah. uh, sorry, bet aš neturiu kortelės su savimi. didn't announce it earlier, we cannot just probably go back for this. Gaila dėl šio balsavimo tikriausiai nebegalime sugrįžti jau atgal, nes anksčiau nepranešite, tačiau toliau, kai balsuosime, turėsime tai omenyje. Ponas Van Nistelrooy. Voorzitter, dank, dank, dank u wel. U feliciteerde. Ačiū, pirmininkė. Jūs pasveikinote visus su balsavimo rezultatais. Aš noriu paklausti pranešės, ką galvoja dėl šio, dėl šio balsavimo. Pirmininkė, ar leisite man pasisakyti? Taip, žinoma, aš kolegos noriu pasakyti, kad aš tada jau neberemiu šio teksto, turiu apgailę stauti dėl to, kad buvo patvirtinti būtent tokie kompromisiniai pakeitimai, kuriuos pateikė frakcijos ir kurie, aš manau, yra prieštarauja tai dvasiai, tai dinamikai, kurią, man atrodo, um, regionų komitetas iki šiol rėmė. Taigi aš dabar atsijimu savo pavardę, kuri buvo po šio nuomonė. Dėkui, ar norėtų dar kas nors dėl šio klausimo išsitarti. Prašom. The floor is yours. Ε, ναι, κυρία Πρόεδρε, δυστυχώς έκανα ένα λάθος. Θα ήθελα να ξέρει το... Pane pirmininkė, tiesiog noriu pasakyti, kad padariau klaidą e, balsuodamas prieš pranešimą. Tikriau sakant, balsavau už, bet norėčiau, kad ištaisytumėt, kad aš balsavau prieš. Pirmininkė, gerai, taip ir padarysime. Dar kas nori pasakyti? E, bijau, ponė pirmininkė, ir aš e, neturiu balsavimo kortelės, e, neša ją man, bet aš norėčiau, kad jūs į tai atsižvelgtumėte. Pirmininkė, taigi dabar padėtis tokia, trys žmonės be balsavimo kortelių. Jeigu niekas neprieštarautų, tai ko gero mes jų norą balsuoti vienai par kitaip turime fiksuoti poras Uspaskichai, jūs už, taip balsavote, tai tada mes užskaitysime jūsų balsą. Ponas Heiri, kaip jūs balsuotumėte? Už, už, tvarkoj. Tai mes pridėsime jūsų balsus, jeigu niekas neprieštarauja, bet tik tai galutiniam balsavime. Dabar e, dėl procedūros ir dėl tos e, situacijos, kuri čia susidarė, kai pranešėja savo pavardę atsima, kaip autorės pavardę, tai vienintelis sprendimas teisiškai, kaip aš suprantu, mes turėtume e, komiteto pirmininkės pavardę prie to pranešimo pridėti, e, padaryti atitinkamą įrašą protokole ir tokiu būdu išspręsti tą situaciją. Jeigu daugiau pastabų nebūtų, tai gal šito darbo tvarkės punktą baigime. Dabar 12 punktas, pono Boštinarų nuomonė ES juodosios jūros strategija. Ar galėtume pradėti balsuoti? Ar visi jau pasiruošę? Gerai. Pradedame nuo pirmo kompromiso. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. Einame prie trečio pakeitimo. Kas už? Kas prieš? susilaikė aiškiai atmesta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Pereiname prie trečio kompromiso. Štai jisai, kas už. Trečias, trečias, trečias. Kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Pereiname prie dešimto pakeitimo. Dešimtas pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaikė. Turime pasitikrinti dėl dešimtojo. Pradedame balsuoti. Dabar baigiame balsuoti. 20 už 20 prieš atmesta, nes reikia turėti balsų daugumą. Dabar kolegos, kurie neturi kortelių, prašom parodyti jūs prieš. Taip. Taigi 21 prieš, 20 už. Ponas e, Heer taip pat prieš, tai jau 22 prieš. Deja, kurie norėjo, kad būtų paremtas pakeitimas, jis atmestas. Dabar ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Pereiname prie penkto kompromiso, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Kompromisas šeši, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Devinioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Dvidešimtasis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 21. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 22. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 7. Kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 28 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 30 kas už, prieš, susilaiko nežinau, vadinasi, tikrinamės dėl 30-ojo. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 22 prieš 15 prieš, pritarta. 8 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dabar 34. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 39 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 43, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 44, kas už, kas prieš, susilaiko. Turime pasitikrinti dėl 44. Prašome balsuoti. Balsavimas baigtas. 22 už 15 prieš, taigi aiškiai pritarta. Pirmininkė pasitaiso. Var galutinis balsavimas elektroniškai. Prašom balsuoti. Dar ne visi balsavote. Baigiame balsavimą. 37 už vienas prieš, vienas susilaikė. Sveikiname poną Bustinarų. Dabar e, dėl galutinio balsavimo skaičių, tai tie trys kolegos atrodo balsavo už. Taip, tie, kurie neturi kortelės. Taip. Tai dėkoju. Dabar 13 mūsų darbo tvarkės punktas. Ponios Jūs Menovas pranešimas, paslaugų direktyvos įgyvendinimas. Ar galime pradėti balsuoti? Gerai. Tai pirmasis kompromisas. Kas už? kas prieš, susilaiko pritarta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Pereiname prie aštunto pakeiti, e, kompromiso. Atsiprašau, aštunto pakeitimo pirma dalis kas už, prieš susilaiko pritarta, antroji aštunto dalis kas už, prieš susilaiko atmesta. Dabar devintas pakeitimas, vėl dvi dalys už pirmąją, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta, antroji dalis kas už, kas prieš susilaikė pritarta manau, kad atmesta, bet siūlyčiau pasitikrinti devinto pakeitimo antra dalis, balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. 27 prieš, taigi atmesta 14 už. Dabar trečiasis kompromisas kas už? Pridėsime dar vieną balsą, sako pirmininkė. Gerai. E, trečias kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. Dešimtas pakeitimas. E, pirmininkė atsiprašo. Dvidešimt pirmasis. Dvidešimt pirmasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. Ketvirtas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. Penktasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko pritarta. 26 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 28 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 29 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 30 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta 31, kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta. Dabar paskutinis galutinis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsavimas baigiamas. Turime rezultatus 41 už 2 prieš 1 susilaikė ir tada mes trijų kolegų rezultatus pridėsime. Taip, jūs jau turite kortelę. Tvarkoj. Ačiū. Dabar perėsime prie 14 darbo tvarkės punkto. Čia globalizacijos erai pritaikyta pramonės politika. Francesco de Angelis nuomonė. Taigi pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime dėl pirmo pakeitimo elektroniškai. Prašom balsuoti. Dvidešimt du už, dvidešimt prieš. Priimta. Pirmas kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Septintas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, neaišku, elektroniškai prašom dėl septinto pakeitimo. Balsuoti baigiame. 23 už 20 prieš. Ar kažkas dar nori pridurti savo balsą iš tų, kas dar neturi kortelių? Ne. Taigi priimta. Antras kompromisas, kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Keturioliktas pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta Priimta. Neaišku. Pasitikrinkime dėl 14 pakeitimo elektroniškai. Prašom balsuoti. Dėl 14 pakeitimo vis dar balsuojame. Balsuoti baigiame. 27 už, 16 prieš. Gaila, kad nepastebėjom. 15 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 16 kas už, prieš susilaikė priimta. 18 kas už, prieš susilaikė atmesta. 17 kas už, prieš susilaikė priimta. 19 kas už, prieš susilaikė atmesta. 20 kas už, prieš susilaikė priimta. 21 kas už, prieš mm, susilaikę, ne, neaišku, apgailę stauju, sako pirmininkė, prašom elektroniškai dėl 21. Balsuoti baigiame. 22 už, 20 prieš. Ar kas nors iš tų, kas neturi kortelių, nori pridurti savo balsą? Ne. Kągi, patvirtinta. 22 kas už, prieš susilaikė priimta. 23 kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Panašu, kad priimta, bet pasitikrinkime dėl 23 elektroniškai. Prašom balsuoti. Balsuoti baigėme. 30 už 13 prieš priimta. 24 kas už Kas prieš? Man atrodo atmesta, bet turim pasitikrinti. Atsiprašau. Dėl 24 elektroniškai, prašom. Jūs bandot primesti man rezultatą. Gėda. Taigi, prašom balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiame. 22 už, 21 prieš. Tikrai, o kaipgi aš galėjau atskirti? 25 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 26. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Trečias kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 30. Pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Deja, reikia pasitikrinti dėl 30 pakeitimo elektroniškai. Prašom balsuoti. The... We close the vote. Balsuoti baigiame. 29 už, 13 prieš. 31 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė. Tikrai nebesugebu nuspręsti. Reikia elektroniškai pasitikrinti dėl 31 pakeitimo. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. 28 už 15 prieš. 33 pakeitimas. Čia turime pono Deandželį žodinį pakeitimą. Ar kas nors prieštarautų žodiniam pakeitimui? Ne, tuomet balsuojame su šiuo pakeitimu. Kas už? Prieš susilaikė, priimta. 32 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 34 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 36 kas už, Jis atkrenta? Ne. 35 atkrenta. 35 atkrito, tai 36 negali atkristi. Turime balsuoti dėl 36. Prašom, kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pasitikrinkime dėl 36 pakeitimo elektroniškai. Prašom balsuoti. Vote is closed. 23. Balsuoti baigiame. 23 už 21 prieš. Niekas nenori pridurti savo balso. Tai priimta. Tuomet 41 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Nežinau, negaliu nuspręsti. Greitai pasitikrinkime dėl 41 elektroniškai. Balsuoti baigiame. 25 už 18 prieš priimta. Penktas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 46 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 47 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 48 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 49 kas už, Kas prieš? Susilaikę. Pasitikrinkime dėl 49 pakeitimo elektroniškai. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. 27 už 16 prieš priimta. 50 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Tada 51 pakeitimas su pono Tekšeiro žodiniu pakeitimu. Ar būtų kas prieštarautų žodiniam pakeitimui? Ne, tuomet balsuojame dėl šio pakeitimo taip, kaip jis pakeistas, kas už, kas prieš. Susilaikė, priimta. Ir dabar galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Prašom balsuoti. The vote is uh, closed. We close the vote. Balsuoti baigiame. 40 už, vienas prieš, du susilaikė. Sveikiname poną Dianželis. Kągi, baigiame. Dear colleagues, I, I have a Mėly kolegos, štai kokį pasiūlymą turiu. Užbėgome šiek tiek laikę į priekį, tai galėtume surenkti koordinatorių posėdį dabar, o tada 15 po penktos atvyks pas mus e, klišys UBUA atstovai. Lamberai aš ką tik pasiūliau koordinatoriams, kad jie papasėdžiautų, nes turime pusvalandį laiko. Ką Jūs norėtumėte? Ar dabar surenkti koordinatorių posėdį, ar padaryti pertrauką? So, regi... Gerbėmieji regi komiteto nariai, visi, kurie nesate koordinatoriumi, prašom išeiti iš posėdžio salės ir sugrįžti 17.15. O mes tuo tarpu dabar surenksime koordinatorių posėdį. Kolegas, duodu dvi minutės visiems, kurie nėra koordinatoriai, išeiti iš posėdžio salės ir sugrįžti 17.15.